Maintenant, là, si vous n'avez pas connu toi avant, là, parce que demander vous avez connu, je ne sais pas. It's good anyway, yeah, it was 8.20. It's a little bit too late, but that's no problem. It's uh, German. Okay. Uh, German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

Herr Präsident! Skelbiu posėdį pradėtų. Labas rytas, mėly kolegos, mielos kolegės, mėla kolegė. Ačiū. Aš noriu pastirauti dėl darbo tvarkos. Šiandien 12 valandą e, karalius, Ispanijos